ponia Europos parlamento prezidente, gerbiami mūsų sustikimo dalyviai, džiaugiuosi galėdama šiandien tartautinės moters dienos proga šiltai pasveikinti Europos parlamentą atvykusius narius iš 15 valstybių narių mūsų ES šalių. Taip pat noriu pasveikinti ir narius pas mus atvykusius iš šalių kandidačių O taip pat pirmą kartą mūsų tarptautinės moters dienos renginio istorijoje džiaugiamės sulaukę parlamentarų iš ES kaiminystės šalių - Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Tuniso ir Maroko. Džiaugiamės galėdami Jūs pasveikinti čia atvykus, bei išgirsti Jūsų nuomonės, patirtį ir įžvalgas svarbioje mūsų šiandienos diskusijoje - moterų ekonominė gale veikime kartu. Noriu priminti mūsų sutikimo dalyviams, kad šis tarparlamentinis posėdis yra verčiamas beveik į visas ES kalbas, išskyrus maltiečių, estų ir latvių, o taip pat papildomai į penkias ne ES kalbas tai yra į albanų, arabų, makedonų, turkų ir rusų ir pasyvus vertimas į serbų, bosnių ir juotkalnyjos. Taip pat noriu priminti mūsų šiandienos sustikimo dalyviams, kad mūsų visas susitikimas, taip pat ir praktiniai seminarai yra tiesiogiai transliuojami internetu. Taip pat noriu informuoti, kad šios įžanginės dalies metu diskusijų nebus. Galėsim plačiau diskutuoti susitikę e, vėliau penkiose darbo grupėse. O šiandien tikrai labai džiaugiuosi, kad į mūsų renginį atvyko mūsų Europos parlamento prezidentas ponas Antonijo Tajani. Pone prezidente, teikiu Jums žodį atidaryti šitą renginį. gerbiama moterų komiteto pirmininkė, mėla Vilija, mėla Vera Jurova. E, mielos moterų atstovės, genera, e, frankofonijos e, mm, organizacijos tarptautinės generalinė sekretorė, ponė Žan, ponė Šyva, mėly kolegos, ponios ir ponai, aš noriu padėkoti Jums visų pirma už šį kvietimą pradėti moterų komiteto tokį neįlinį posėdį. Aš labai džiaugiuosi, kad tiek daug šiandien moterų dienos progar yra susirinkusių moterų. Iš tikrųjų, tai labai svarbu, kad susirinkome pa, pamastyti ir turime uh, galvoti ne vien tik tai apie retoriką, tai turi būti ne vien tik tai proga kalbėti, kadangi tol, kol moteris patiria smurtą, diskriminaciją, žalojimus, priverstinės santokas, uh, kol jos neturi galimybės įgyti išsilavinimą, dalyvauti darbinėme, politinėme gyvenime, uh, užimti atsakingus postus, tol mes turime toliau kovoti uh, 365 dienos per metus. Turime tvirtai siekti kad ES būtų gerbiamos visos pagrindinės teisės. Negalima e, įveikti didžiulių iššūkių, su kuriais susidurime e, - terorizmo, radikalizacijos, mm, skurdo, e, nedarbo, jeigu nebus tikros lygybės tarp vyrų ir moterų tik tai moteriams suteikusi realias galimybės viso, visose srityse realiai pasireikšti, tik tuo metu turėsime saugesnį, geresnį ir e, labiau klesinti pasaulį. Ir šiandien, šiemet mes kalbame apie tokias temas kaip o, e, moterų ekonominis potencialas. Todėl labai džiaugiuosi, kad o, fra, Mišel Žan yra e, šiame susitikime, tai yra tarptautinės frankofonijos organizacijos generalinė sekretorija, nes iš tikrųjų frankofonijos organizacija vaidina labai svarbu vaidmenį, ypač pro, propaguojant verslumą tarp moterų už uh, Saharės Afrikoje. Neslėpsiu, visi žinote, kad uh, buvo atsakingas už pramonę Europos komisija ir tai buvo vienas iš mano veiklos ramščių, kuomet aš dirbau. Uh, komisijai, o dabar toliau kalbėsiu savo gimtąją italų kalbą. Ponios ir ponai, pramonė ir verslumas yra tie ramšiai, už kuriuos aš buvau sakingas, kai buvau komisaras. Europos parlamentas įteikė prestižinę Sakarovo premiją drąsioms moteriams, kurios kovojo už žmogaus teisės. Aš turiu omenyje ir prisimenu 16 metę Malalą Jusufzai iš Pakistano, kuri tapo kovos su ekstremizmu simboliu po to, kai ji buvo užpulta ekstremistų eidama iš mokyklos. Aš taip pat galvoju apie Nadiją Murat ir Lamiją Albašar. bašar kurios priklausė kurdiškai kalbančiai jezidų etniai bendruomeniai, jos buvo persekiojamos, pagrobtos ir duotos į sekso vergovę. Aš taip pat e, prisimenu Lamiją e, Bešar ir taip pat Nigerijos e, teisės gynėja teisininką Huova Ibrahim, taip, kuriam taip pat buvo įteikta Sakarovo premija. Aš taip pat norėčiau prisiminti Prancūzijos kareivio motina, kuri žuvo Tulūzos atakų metu praėjusiu metu e, balandžio mėnesį. Taigi muslimė, musulmonės moteris taip pat gali vaidinti svarbu vaidmenį kovojant su radikalizmais. Taip pat e, matome, kad fundamentalistai yra nužudžiusios ir moteris musulmonos. Ir taip pat e, yra nužudyti netgi jų pačių e, broliai. Kaip moteris gali tapti pavyzdžių vaikams ir auginti juos atvirais, jeigu ji yra atstumta, negali gauti išsilavinimo. Ir visa tai yra susiję su baime dėl vyrų. Ir ta baimė smurtas kyla būtent iš vyrų, kadangi jie e, žedinėja žemina moterį ir tiesiog ir šeimoje jie jas žeminama. Todėl ES institucijos valstybės narės turėtų kuo skubiau ratifikuoti Stambulo konvenciją dėl kovos su smurtu prieš moteris, ypač su smurtu namuose. Aš labai džiaugiuosi atstovaudamas institucijai, kuri nuolat garsiai kalbama, kalba apie moterų teisų gynimą. Parlamentas skatina ginti moterų teises priimant bet kokį sprendimą. Ir Tai pasakytina dar ir todėl, kad yra parlamente įsteigtas ir nuolatinis moterų teisų komitetas. Grįžtant prie moterų vaidmens ekonomikoje, aš norėčiau pabrėžti, kad kuo didesnį vaidmenį suteiksime moteriams ekonomikoje, tuo užtikrinsime didesnį augimą ir užimtumą. Ir įmonės, kuriuose vadyboje dirba moterų, daugiau gauna didesnį pelną. Ir 11 milijardų 500 milijonų eurų yra netekta dėl to, kad nepakankamai moteris buvo įtrauktos į ekonomikos veiklą. 24 procentai moterų kol kas dirba įmonių valdyme ir tik tai iš 24 procentų 4,6 procentai yra įmonių vadovės. 655 milijonai moterų dirba mažiau nei vyrai. 88 procentai moterų, kurių amžius nuo 30-102 metų, netenka pajamų arba jos mažėja, kai gimsta vaikas. ES ir toliau turi vaidinti lyderio vaidmenį. Labai svarbu įtraukti uh, E, moteris į didžiųjų biržai kotiruojamų įmonių veiklą 2010-2015 metų laikotarpiu. Tas procentas išaugo nuo 11,9 iki 22 procentų. To nepakanka, tačiau einame visiškai tinkama kryptimi. Taip pat e, mažėja ir atlyginimų skirtumas, nors ir dabar jis tai išlieka 16 procentų. Europos parlamentas pritarė komisijos direktyvai dėl to, kad kuo daugiau moterų būtų įtraukta į bendrovių valdymą. Mes taip pat raginame priimti modernius ES teisės aktus, kuriais būtų užtikrindamos išmokos motinystės atostogų um, metu. Mes taip pat skatiname, kad, mm, moti, kad vyrai patys parodytų ekonominę emancipaciją ir kad jie užtikrintų lyčių lygybę. E, mm, mano kabinete aš siekiu taip pat užtikrinti tą pusiausvyrą čia, Europos parlamente. Prieš keletą dienų įvyko labai svarbus įvykis. Vienas parlamentaras tiesiog užsipuolė negražiai moteris, jas žaidinėjo ir taip pažeidė mūsų visų vertybės. Aš netoleruosiu tokio elgesio, kur ir blogiau yra tai, kad tos mintis buvo užsakytos plenarnėje sesijoje, kurioje reikėtų garbingai atstovauti ES visuomeniai. Iš tikrųjų, aš manau, kad reikėtų už tokį elgesį numatyti sankcijas, kurios būtų proporcingos tam elgesiui. Ponios ir ponai kai kurios valstybės narės sukopė pakankamai daug patirties integruojant moteris į darbo rinką. Yra sukurtos motinystės išmokų sistemos ir reikėtų tą tradiciją pratesti, kadangi reikia išanalizuoti visas galimybės, kaip pasiekti pažangos ir pasimokyti vieniems iš kitų mes turėtume pasidalinti sukaupta gerąją praktiką, kadangi ES vadovaujamasi principu, kad lygybė turi būti užtikrinta ir išorės veiksmuose. Europos parlamentas e, nusintė į jungtinės tautas delegaciją ir e, ta delegacija kalbėjo apie besikeičiantį moterų vaidmenį e, moderniame pasaulyje. Labai svarbu šiam klausimui skirti ypatingą dėmesį, kai yra nagrinėjimos temos susijusios su valstybėmis kandidatėmis. Aš tikiuosi, kad šita diskusija bus stiprinima. Šiandien mes e, švenčiame Tarptautinę moters dieną ir yra šiandien vakare numatyta atidaryti atitinkamą parodą šią progą. Kova už moterų lygias teises tęsiasi, tačiau mes toli gražu nuo galutinio rezultato, nuo mm, e, laimėjimo. Aš norėčiau ES ir ne ES valstybės paraginti, pasakydamas, kad šitas darbas turi būti tęsiamas nepriklausomai nuo to, ar mes čia parlamente esame vyrai ar moterys. Europa yra svarbi ne tik dėl to, kad mes turime bendrą valiutą, tačiau mes turime suprasti, jog vadovaujamės bendromis vertybėmis ir mes turime ginti tas vertybės be kitako ir moterų teisės Europoje ir už jos ribų. Pone prezidente, Iš viso širdies dėkoju už jūsų sveikinimo kalbą ir už tai, kad jūs dar kartą patvirtinote, kad Europos parlamento viena iš pagrindinių vertybių yra lyčių lygybė ir kad čia Europos parlamente niekada nebus leidžiama žeminti moteris. Ir tikrai labai tikimės jūsų tinkamo įvertinimo atitinkamo parlamentaro, kuris, kuris pasielgė tai praeitą, praeitą savaitę sesijos metu. Dar kartą ačiū Jums už sveikinimo žodžius. Ačiū. Dabar tęsim toliau mūsų posėdį. Ir labai džiaugiuosi, jog e, e, e, į mūsų susirinkimą atvyko komisarė Vera Jūrova, kuri yra atsakinga už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę. Iš tikrųjų, su komisarė Vera Jūroma mūsų FAM komitetas ypatingai glaudžiai bendradarbiauja. Ir ačiū komisarė, dabar žodis Jums. Dear Mr. President, uh, dear Madam Chair. Pirmininkė, uh, komiteto pirmininkė, pane Žan, ponės ir ponė, aš noriu padėkoti, kad mane pakvietė šiandien čia. Aš noriu šiltai pasveikinti visus jūs atvykusius iš visos Europos ir už Europos ribų. Šiandien yra tikrai svarbi diena, švenčiame Tarptautinę moters dieną, tai man yra Moterims, aš manau, labai svarbi diena, bet aš manau, kad ir vyrams yra labai tai svarbi diena, nes labai svarbu švesti moters dieną ir įvertinti, kokioje esame situacijoje, ko mes esame pasiekę Europoje ir ką dar reikia padaryti. Šiandien paskelbėme naują ataskaitos apie vyru ir moterų lygybę leidinį ir matome, kad yra padaryta pažangos ypač darbo rinkos rytyje, moterų užimtumas dabar siekia aukščiausiai lygį 65,5 procento pagal Eurostato duomenys paskelbtus vos praeitą savaitę, lyčių, tarp lyčių skirtumas atlyginimų srityje po truputėlį traukėsi. 2016 buvo dar 16,3 procentai, mm, nuo 17,7 procentų yra šiek tiek sumažėję, tai buvo ankstesni metai. Labai lietai mažėja tas atotrukis, tikrai turime padaryti daug daugiau, kad būtų pasiektas spartesnės ir labiau įtikinančios pažangos visai neseniai šiandien tikrai geros patirties tokios sulaukiau, buvo spaudos konferencija komisijos patalpose ir buvo trys puikios moteris, daug pasiekusios dėl savo asmeninio ryšto motivacijos, viena iš um, idėjų grupės, viena iš verslo srities aktyviai dirbanti. Mm, e, pati patyrusi um, moterų ties e, organų žalojimą ir dirba toje srityje labai aktyviai pati dabar. Tai iš tikrųjų um, trys moteris daug pasiekusios um, buvo labai nuostabu ir manau, kad šiandien mes irgi taip pat privalome padaryti daug daugiau vardantų, ką, kuriuoms reikia pagalbos. Mes turime stiprias moteris būti, paraginti būti dar stipresnės, tiesiog vardan visos visuomenės interesų, vardan tų, kam reikalinga mūsų pagalba. Aš norėčiau paminėti tris moterų grupės, kurios yra smurto aukos. Mes žin, matome labai didelius skaičius, yra labai daug kenčiančių moterų. Manau, kad tikrai jos tikisi mūsų pagalbos. Aš norėčiau paminėti pagyvenusias moteris ir vienišos motinas, kurios gyvena žemiaus skurdo ribos ar, ar maždaug ties skurdo riba, mes tikrai turime padėti toms moteriams. E, mes žinome, kokia yra atmosfera mūsų visuomenėse, kad yra iš tikrųjų blogėjanti ta atmosfera, yra nuolat puolini, pu, puolamos moterų teisės tiek pas mus Europoje, tiek visame pasaulyje. Mes matome, koks yra nepakantumas prieš moteris, mes matome, kokie yra neįtikinami pareiškimai yra daromi. Aš labai dėkuoju Jums, Europos parlamento pirmininkė, už tai, kad taip greitai, tvirtai, ryštingai sureagavote į tai, ką mes išgirdome praeitą savaitę plenarnėje sesijoje iš vieno iš Europos parlamento narių. Kalbant apie smurtą, prie, smurtą prieš moteris, e, dėja jis išlieka ir mes turime veikti. E, vėlgi, Eurobarometras, ką rodo dėl smurto prieš moteris apie 70 procentų e, moterų teigia, kad seksualinis priekabiavimas yra labai dažnai pasitaikantis reiškinys. Aš norėčiau paminėti ir mūsų kampaniją, kurią organizuojame ir finansuojame šiais metais. Uh, Norėčiau paprašyti jūsų visų prisijungti prie mūsų, padėti informuoti visuomenę, kovoti prieš stereotipus tipus, prieš tokį mąstymą, kuris įsigalėjęs dar ES, kad no, normalu yra toks dalykas kaip būtinis smurtas. Iš tikrųjų, jeigu pamatai smurtą prieš moterį, tai dažniausiai galvojama, kad jų auka pati kažkiek irgi yra kalta. Reikia atsikratyti tokių stereotipų. Dabar dėl um, atlyginimo atotrukio tarp lyčių. E, pirmininkas paminėjo kai kuriuos skaičius, aš irgi galiu paminėti, dar yra 16,3 procento tas skirtumas, pensijų srityje galime kalbėti apie 38 procentus. Man tai yra gėdingas įrodymas to, kad nepakankamai dirbame šią srityje. Aš kaip gana aukštą postą užimanti moteris, uždirbanti pakankamai nemažai. Galiu pasakyti, kad tai yra tikrai gėda mūsų visuomenėms kuomet moteris tiek ilgai dirbusios visuomeniai ir, ir, ir šeimose, jos po to tik tai taip ir atlyginamos. Dabar dėl prieigos irgi yra didžiuliai skirtumai, tik tai vienoje iš prieigos prie aukštesnių atsakingų postų irgi tos yra ribotos galimybės, tik kas 20 poste yra e, moteris, tuo tarpu, kai e, aukštųjų mokyklų absolventų 60 procentų ir daugiau yra moteris, tai kur jos tada dinksta? E, mes turime padrasinti jas, kad jos siektų aukštesnių postų. Toliau aš kalbu komisijos vardu, aš galiu pasakyti, kad toliau sieksime, kad situacija gerėtų, panaudosime visas įmanomas priemonės, ar tai būtų teisės aktai, ar tai būtų um, įvairios kitokios neteisėkūrinės priemonės ir veiksmai. Tikrai, mes tikrai stengsime dirbti tiek čia, tiek ir užsienyje. Ir norėčiau paminėti štai tokius dalykus, kaip kad komi, Europos komisija 2017 metus paskyrė um, smurto prieš moteris ir mergaitės panaikinimui. Um, Ir džiaugiuosi, kad pirmininkas paminėjo Stambulo konvenciją. Mes turime raginti tas valstybės narės, kurios dar neratifikavo Stambulo konvenciją, tai padaryti. Mes turime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad visa ES būtų prisijungusi prie Stambulo konvencijos. Tai turi būti padaryta kaip galima greičiau. Šiais metais komisija taip pat parengs, pristatys ir naują iniciatyvą dėl e, darbo ir e, šeimos gyvenimo suderinimo tėvams ir tiem, kas uh, rūpinasi kitais šeimos nariais. Tai iš tikrųjų labai labai plačios diskusijos vyksta dėl šios iniciatyvos. Aš manau, kad tikrai sugebėjome tokį bendrą teisėkūrinių paketą parengti, kuris galės labai greitai duoti labai pozityvių rezultatų. Taip pat siūlome pakeisti ir bendrą prieglopšio sistemos reformą, kad būtų galima geriau apginti moteris imigrantės atvykstančią į Europą. Mes taip pat padedame moteriams ir mergaitėms visame pasaulyje gauti geresnį išsilavinimą, turėti geresnį geresnės galimybės įgyti išsilavinimą, geri, taip pat turės, turėti geresnės galimybės gauti ir šeimos planavimo paslaugos. Taigi, um, nerkime į uh, tą, to, tos į tuos darbus, imkimės jų, tai yra tikrai didžiulį iššūkių sritis, bet reikia užtikrinti, kad Europa būtų tokia sritis, kur, tokia, toks regionas, kur būtų didesnė lygybė tarp lyčių, kad nebūtų to, tos neigiamos, e, tų neigiamų skirtumų. Aš manau, kad tikrai lyčių lygybė a, išliks ir toliau jums prioritetas ir jūsų darbe ir, ir asmenėme gyvenime, kad iš tikrųjų visi galėtumėm kovoti už lygybę tarp vyrų ir moterų. Ir a, e, linkiu jums e, sėkmės laimingos moters dienos, linkiu Jums labai sėkmingų, produktyvių seminarų. Ačiū, ponė komisarė, už mūsų pastovų bendradarbiavimą. Ir iš tikrųjų dėkojam, kad atsižvelgėt į mūsų Europos parlamento iniciatyvą ir šie metai, 2017 metai, ES yra paskelbti metais kovos su, su smurtu prieš moteris. Ir labai svarbu, kad čia dalyvauja nacionalinių parlamentų nariai, todėl tikrai labai kviečiu apsijungti, dirbti šitoj srity ir žinoma ratifikuoti Stambulo konvenciją, nes dar 14 valstybių iki šiol neratifikavo Stambulo konvencijos konvencijos dėl kovos su smurtu e, prieš moteris. Na ir kartu laukiam paketo mūsų valandžio pabaigoje dėl darbo ir šeimos suderinimo ir e, dėl Europos socialinių ramščių, dėl teisinių ir neteisinių priemonių. Ačiū už bendradarbiavimą. Tęsėme mūsų e, šiandienos susitikimą ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, E, galėdama šiandien pasveikinti tikrai kelias nepaprastas moteris, ypatingas mūsų renginio viešnes, kurios sutiko atvykti šiandien e, į mūsų, e, į mūsų sustikimą. Ir pirmiausia, aš noriu pristatyti ponę Mikaelę Žan, tartautinės frankofonijos organizacijos generalinę sekretorę. Pone Mikaelė Žam gimė Haityje ir gelbėdamėsi nuo to mečio diktatūrinio režimo Gautėje, ji su šeima pabėgo į Kanadą. Ji dar studijuodama ponia Žan dirbo Kvebeko provincijos prieglaudose, skirtose smurtą patyrusioms moterims, tuo pat metu aktyviai prisidėdama prie greitosios pagalbos tinklo moterim sukūrimo. Vėliau ponia Žan tapo žurnalistė, žinių vedėja, dokumentinių filmų kurėja. Ir be to Mikaelė Žan taip pat tapo 27-ąją Kanados generalgubernatorę. Pone Mikaelė Žan, suteikiu žodį Jums. Merci, euh, merci. Ačiū už tokį šiltą prieimimą, už gražius šiltus žodžius, ponė Europos parlamento pirmininkė. Labai norėčiau Jums padėkoti už tikrai labai šiltus sveikinimo žodžius. Aš norėčiau pagerbti Jūsų tikrai labai tvirtus žodžius, kurie paliečia kiekvienos moters širdį. Gerbiama e, moterų teisų komiteto pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. gerbiami ambasadoriai, ponios ir ponai. Džiaugiuosi, kad tikrai jūsų čia yra tiek daug. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, man be galo malonu čia šiandien girdėti tas įvairias kalbas, kurios susišaukia tarpusavyje šiame Europos parlamente mums, e, frankofonijos organizacijos atstovams, kurie kalba ir visuomet pasisako už pluralizmą, už daugia kalbystę, už įvairovę, už kultūrinę, lingvistinę įvairovę. Tai štai čia mes ir jaučiame tą tikrą demokratiją, tą tikrą tarptautinę demokratiją. Na, o ta svarbi tema, kuri šiandien mūsų vienijo šioje salėje, aš kreipiuosi visų pirma į Jūs ir aš visuomet galvoju tokiu momentu apie visas tas moteris, merginas, su kuriomis susitikau, kurių užklausiau, uh, įvairiose šalyse, kuriuose lankiausi, penkiuose kontinentuose, pastarosiomis dienomis aš taip pat lankiausi Džibutyje, Nigerija, Burkine Faso ir šiandien kreipdamasi į Jūs, aš galvoju apie jų pasakojimus ir apie tai, kad jos pasitikėjo manimi, esant labai dramatiškai situacijai, nepakeliamai situacijai, jos tikėjo, kad yra teisingumas ir kad uh, tie jų kasdieniai bandymai kovoti už teisės kažkada tai duos vaisių. Ir aš norėčiau pagerbti jų dosnumą, jų kovingą dvasę už tai, kad jos kasdien reagavo į tą situaciją ir pastumėjo visus tuos reikalus į priekį. Ir mane, man visuomet palieka didžiulį įspūdį, kai aš matau, kaip ir kiek, nepaisant visų tų kliūčių, moterys kuria, moterys gamina, kuria inovacijas, užsima verslu, jos yra kovotojos, jos investuotojos yra, jos investuoja visą savo energiją, visą savo jėgas tam, kad gyvenimas pasikeistų, siekia reformų ir dėja, labai dažnai tos pastangos nėra įvertinamos, jos yra ignoruojamos. Taigi mes, moterys, čia puikiai žinome, ką reiškia būti moterim ir ką reiškia kovoti. Tam tikrose pasaulio regionuose, galbūt daugiau nei kituose, tas yra ypatingai aktualu ir moterys, tos visos moterys turi išeiti iš to šešėlio. Tos moterys, kurios yra nematomos, jos turi duoti apie save žinoti, jos turi siekti tos socialinės uh, paramos pripažinimo. 85 procentai nelegaliai dirbančių, yra, dirbančių yra moterys. Ir mes turime viską padaryti, kad įvertintumėme tų moterų darbą, kurios netgi po darbo dienos dar prisima didžiulius namų ruošos darbus. Ir aš galvoju apie visas tas moteris, kurios e, Afrikoje, Ramio vandenino regione Indijos regione. Visos tos moterys ir taip pat moterys Europoje neša tą didžiulę naštą. Tai yra moterys darbuotojos, tai yra moterys dirbančios žemės ūkija, įmonėse jos sugeba iš, išlaikyti savo šeimą, savo bendruomenę, savo kaimus, savo regionus ir jos pa, gali pasikliauti dažniausiai tik pačios savimi, savo energija, savo drąsa, narsa ir ištvermingumu. Nes 21-ame amžiuje vis dar jos net neturi galimybės gauti finansų, neturi uh, neturi jokio turto, ne, negali netgi gauti išsilavinimo tam, kad galėtų kažkaip sustiprinti savo iniciatyvas ir suvaidinti tą svarbų vaidmenį, kurį vaidina ekonominėme, prekybinėme e, tvaraus vystimosi pasaulyje. Ir taip pat visi tie tyrimai rodo, kad pasaulis būtų kur kas labiau klestintis, jeigu įtrauktumėme daugiau moteris. Ir kaip mes galime toleruoti tai, kad dešimtis galybės mergaičių vis dar negali eiti į mokyklas, negali gauti profesinio, techninio išsilavinimo, neina į vidurinio lavinimo mokyklas. Taigi, matome tokią šiuolaikinę diskriminaciją, kuri nulėmė vaikų likimus, paauglių likimus, mergaičių, kurios 15 metų verčiamos ištekėti ir gimdo 16 metų. Taigi, esant tokiai diskriminacijai, šiuolaikiniai diskriminacijai, matome, kad žengiama atgal moterų, moterų teisų srityje ir ta diskriminacija stiprėja. Dėl to stiprėja ir stereotipai, ir šankstiniai nusistatymai, seksistiniai nusistatymai. Ir žinau vieną dalyką, be tvirtos politinės valios mes nepereisime nuo žodžių prie veiksmų. Nes aišku, žodžių mes girdime daug ir dažnai, bet reikia realios valios, kad pereitumėme prie veiksmų. Reikia realiai lyčių lygybę įtraukti visus lygmenis ir užkirsti kelią tiems stereotipams, keisti mentalitetą. Mes be veiksmų to nepasieksime, reikia konkrečių veiksmų. Beliko 13 metų, kad mes pasiektumėme tvarus vystimosi tikslų ir mums nepavyks jų pasiekti per 22 metus, kalbant apie Pekino platformos tikslus. Taigi, Aš asmeniškai manau, kad mes visos e, ponios čia turime kažkaip įveikti visas tas kliūtis. Mes turime pakeisti mentalitetą ankstes, iš, iš, ankstesnius, iš ankstesnius nusistatymus. Mes turime parodyti, kad esame talentingos, kad galime prisimti atsakomybę, kurios labai dažnai trūksta įvairiose pasaulio vietose, kad mes turime ją perimti iš vyrų. Ir taip pat puikiai suprantu, kad negalime mes švaistyti laiko. Tokiu momentu, kai yra tokių, kurie nori, kad mes manytumėme, kad status quo jau yra pažanga, kai kuriuose šalyse yra priimami teisės aktai, kad moterų teisės būtų sumenkinamos. Taigi mes privalome, vyrai, moterys, suvienyti savo jėgas ir imtis veiksmų, reaguoti įvairiais lygmenimis ir tą daryti kuo galima greičiau. Mes turime išlikti budrus ir turime paskubėti, turime suprasti, kad reikia skubiai keisti situaciją. Ir aš kreipiuosi jūs, ponai. Aš taip pat nuoširdžiai manau, kad vyrų išmintis gali būti vertinama jų sugebėjimu ir noru padėti moteriams vesti šią legitimę kovą. Aš iš to iš jūsų ir tikiuosi. nes iš tiesų priešingų atveju žengsime kitą kryptimį ir tai nėra racionalu. Tai, kas to mes negalėsime niekaip apginti ir įrodyti. Ir aš, ponė pirmininkė, ponė Europos parlamento pirmininkė, komisijos narė ir FAM komiteto pirmininkė, aš tikrai labai sveikinu visus jūs dėl šios labai svarbios iniciatyvos, kurios jūs ėmėtės visi kartu ir norėčiau pasakyti, kad tikrai labai jautriai sureagavau jūsų kvietimą pasisakyti pirmąjį kartą kaip e, frankofonijos e, organizacijos generalinė sekretorė šiame parlamentinėme e, posėdyje. Tai yra dar, dar vienas papildomas partnerystės bruožas tarp Europos parlamento ir tarptautinės frankofonijos organizacijos. Tai yra ta partnerystė, kuri be jokios abejonės stiprės ir bendradarbiavimo protokolas pasirašytas buvo Madagaske, Madagaskare praeitų metų lapkričio mėnesį, kai vyko frankofonijos šalių e, viršūnių susitikimas. Taigi čia aš norėčiau pasakyti, kad mūsų organizacija suvienyje jėgas su jumis tam, kad mes kartu kartu siektume, kad vyrai, moterys, vietos, regioninės valdžios institucijos, parlamentai, tarptautinės organizacijos, pilietinė visuomenė, kad mes visi reaguotumėme, reaguotumėme tam, kad užkirstumėme kelią pagrindinių teisų pažeidinėjimams, moterų teisų pažeidinėjimams, kad užkirstumėme kelią diskriminacijai kai kalba eina apie galimybę gauti išsilavinimą, socialinius ištiklius, kai kalba eina apie našumą ir dalyvavimą ekonominėme gyvenime bei priimant sprendimus. Uh, kad visi kartu mes reaguotumėme ir užtikrintumėme to, pasiektumėme lygybės ir pariteto visuose visuomenės sektoriuose, kad mes visi kartu kovotumėme su stereotipais susijusiais su lytimis. Nes matome, kaip įsitvirtinę yra tie stereotipai mūsų visuomenėse, kai kalba eina apie lygybę. Ir mes suprantame, kad reikalinga tokia socialinė kultūrinė revoliucija, kad mes verstumėme valstybės imti skubių priemonių, kurios yra reikalingos tam, kad visos mergaitės galėtų gyventi saugiai ir galėtų gauti aukšto lygio išsilavinimą. Kad mes visi kartu atsižvelgdami į papročius, kultūrą, išsaugotumėme tas labai svarbes teisės, kad mes visi kartu nepasiduotumėme tiems, kurie kvesionuoja uh, tokių vertybių ir teisių universalumą, tai yra humaniškumo e, apraiškos. Ir norėčiau Jums pasakyti, kad Jūs galite tikrai pasikliauti tarptautinę frankofonijos organizaciją, pasikliauti mūsų patirtimi, kuri pasireiškia penkiuose žemynuose, nes mes jau 20 metų dirbame moterų teisų srityje, jų ekonominio autonomiškumo klausimų ir taip pat kovoje su smurtu prieš moteris, smurtu prieš mergaitės. Ir 88 valstybėse, kuriuose, kurias mes vienijame, mes kartu bendradarbiaujame ir su jungtinėmis tautomis ir vykdome tikrai labai tokią gyvą kovą už tas vertybės ir už prancūzų kalbą taip pat. Taigi labai džiaugiuosi kad čia Europos parlamente aš girdžiu tą lingvistinę įvairovę, kalbinę įvairovę. Ir taip pat mes sistemingai atsižvelgėme į visas programas, visus tuos iššūkius susijusius su vyrų moterų lygybė. Tai yra programa susijusi su taika, demokratija, teisinės valstybės principais, tai yra mūsų programa susijusi su švietimu, profesiniu ugdymu, taip pat aukštų mokslo ir moksliniais tyrimais. Uh, Taip pat kal, programa susijusi su kultūrinė ir kalbinė įvairovė, taip pat mūsų programa susijusi su tvariu vystimusi ir lygybė. Taigi visose šiose srityse ir visur kitur mes esame tarp tūkstančio moterų, kurios bando sukurti dar tvirtesnius ryšius ir mes taip pat e, už Saharės Afrikoje veikiame ir vykdome atitinkamas programas su jaunomis mergaitėmis ir moterimis, bandome joms padėti kurti nedidelės įmonės, inkubatorius įvairiose novatoriškose srityse, kad būtų sukurta ta pridėtinė vertė. Ir dabar vertinant pirmuosius rezultatus, mes matome, kad privalome investuoti žmogiškai kapitalą. Į tą žmogiškąją jėgą, kuri leidžia išrasti ir atrasti ir duoda tikrai didelės naudos, kalbant apie technologinės įvairovės, technologinę raidą ir pažangą, leidžia daug ką keisti, ieškoti naujovių ir tai yra tokie neribojami pasiekimai leidžiantys užtikrinti klėstėjimą ir gerovę daugeliu visuomenės atstovų. Taigi tai, ką aš matau tenais. Aš matau, kad iš tiesų yra labai daug vilties. Ir tikiuosi, kad ta viltis pasiskleis per tas visas šalis, per tas, tas valstybės, kurios dažnai e, yra valstybės, kurios, kurioms sunkiai sekasi pasiekti pažangos. Ir taigi labai svarbu įtraukti ir jaunų žmonės, kuo galima greičiau. Ar EBPO ar Tartautinis valiutos fondas renktų tyrimus. Visi tyrimai rodo, kad reikia investuoti į ekonominės moterų iniciatyvas, jaunimo in iniciatyvas. Ir iš karto tuomet tai duoda puikių rezultatų, iškart paskatina ekonominį augimą. Ir taip pat paskatina tvarų vystimasi, atsakingą vystimasi ir ta, tai daro tiesioginę įtaką šalies ekonomikai ir šalies vidaus produkto augimui. Taigi, Ir visos finansinės institucijos, kurios vangiai investuoja į moterų ekonominės iniciatyvas, sako, kad gal tai perizikinga ir panašiai, mes suprantame, kad dar labiau tokiu atveju rizikuojame ir mes turime įtikinti tas finansinės institucijas, kad jos įsitrauktų į tą veiklą, nes tokiu būdu yra stabdomas stabilumas ir tokiu būdu visame pasaulyje jaučiame tik dar daugiau nesaugumo. Taigi, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, aš pabaigai norėčiau Jums pasakyti, kad Jūsų vaidmuo yra esminis. Ir vienas, viena didžiausių prerogatyvų yra balsuojant, pavyzdžiui, dėl Europos Sąjungos biudžeto. Aš matau, kad jūs ne, nuolatos siekiate, kad vyrų ir moterų teisų, integra, teisų klausimas būtų integruojamas į ES finansavimo programas. Ir aš ypatingai kalbu apie vystomą bendradarbiavimo finansavimo priemonę. Tai yra labai svarbu, reikia skubėti, nes laiko turime nedaug. Ir aišku, tas tikslas yra ambicingas. Mes žinome, kad vis tiek to tikslo pasiekti yra įmanoma. Dėkoju. Ačiū, ponė Mikaelė Žan, už tai, kad dar kartą patvirtinote, kad norint įveikti stereotipus, norint pasiekti pažangos lyčių lygybės politikoje, turim suvienyti jėgas. O dabar padėkokim dar kartą mūsų Europos parlamento prezidentui, ponui Tajanį, jis turi išvykti kitą sutikimą. Ačiū labai, kad buvom kartu. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Mėly kolegos, mėly mūsų sustikimo e, dalyviai, gerbiami parlamentarai ir kiti svečiai, mes tęsim toliau mūsų e, posėdį ir dabar aš norėčiau pristatyti daktarę Vandaną Šyvą. Ji yra autorė, aktyvistė, pradininkė, patarėja moksliniais klausimais, mama. Daktarė Vandana Šyva yra Indijos fizikė ir socialinė aktyvistė. Yra mokslo technologijų ir gamtos mokslų politikos tyrimų fondo steigėja. Pone Šyva save laikau ekofeministė ir šiuos du judėjimus jį laiko labai tarpusavėje susijusiais ir tiki, kad tai yra tos pačios pažiūros, kurios lemia aplinkos niokojimą ir neteisingumą, taip pat lemia ir vyrų dominavimo kultūrą ir moterų neligybę. Taigi, ponė daktarė e, Vandana Šyva, suteikiu Jums žodį. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū pirmininkė, komisarė. Sveiki visi susirinkę. Labai džiaugiuosi kad galiu palinkėti jums geros moters dienos, ne tik tai moterims, bet visiems ir ypač vyrams, kad mes visi galėtumėm būti moteriškesni, labi, labiau atjaučiantis, nes tai buvo ta kultūrinė vertybė, ne biologinis bruožas, ne kažkas, o, to, o tokia kultūrinė vertybė, kuri yra išūkdoma, kaip ir smurtas. Ir iš tikrųjų mūsų laikais matome mes to labai daug, o mums reikia daug daugiau meilės ir supratimo užuojautos. Mes kalbame apie moterų ekonominį įgalinimą. Tačiau esminis klausimas yra, o kas yra ta ekonomika? Ekonomika iš esmės iš, iš, yra tas pats žodis oikos, tai yra ir ekologija, tas pats žodis, tai yra e, būtent tos vietos, kurioje mes gyvename valdymas, kaip ir gajo sukurta planeta, ekologija yra mokslas. Ir ta prasme, moteris buvo, yra ir bus realiosios ekonomikos pamatas. Tačiau mes sukūrėme, suformavome kitokias ekonomikas, kurios yra aklos moterų ekonomikai, gamtos ekonomikai ir realiai gavybai, gamybai, kuri vyksta. Aš ne, nes, nevardysiu skaičių, bet čia jau akivaizdu, kad antra pagal dydį ekonomika yra moteris ir jų pragyvenimas. Uh, Anksčiau tai buvo tai, kas buvo vadinama rinkos ekonomika, tačiau kuomet aštuoni vyrai kontroliuoja daugiau kaip pusę pasaulio, aš <laughs> nesuprantu, kaip taip gali būti. 2010 metais e, aštu, 388 e, milijardieriai e, valdė pasaulio, paskui 2012 buvo 159, dabar praeitais metais jau tik tai 62 milijardieriai turėjo savo rankose didžią dalį pasaulio turto. Kaip mes galime sukurti tokią lygybę, kuri yra tokia iš esmės nelygi, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių yra išstumiama lauk ir todėl, aišku, yra tiek daug nepasitenkinimo ir smurto. Ekologija, ekonomika yra mm, išvesti žodžiai iš tos pačios šaknies. Aš tikrai nenoriu, kad matytumėm lygybę negyvoje planetoje, nes ir judame lenktynėse tose mm, link to. Turėsime tik tai mm, vis dažnėjančias sausras, dykį laukinės, tuščią, negyvą planetą. Nacionaliniai moterų komisijai prieš kelis metus parengiau studiją, buvo 10 milijardų moterų dienų tiek tiek e, darbo reikia, kai plinta tokie, tiek toksinų, tiek nuodų ir prieš 52 metus, pavyzdžiui, um, kai, kuomet moteris uh, pakilo, ar mano šalyje, pavyzdžiui, moteris, nuo ko aš pradėjau prieš 54 metus, kad suteikčiau daugiau galių moterims, mes galvojame, kad gale yra kažkieno suteikta. Mes galvojame, kad gale tai yra dominuojanti gale. Tačiau yra ir kitokia gale kūrybinė, nesmurtinė forma egzistuojanti gale, tai yra moterų gale. Mano civilizacija mes tai turėjom šaktį. Šaktį. Tai yra visatos gale, tai yra moteris, tai yra moterų gale. Mes esame galingos Pasaulis tą mato vėl ir vėl, ypač gilių krizių laikotarpiais, tokiais, kuomet mes gyvename, kad būtent moteris, kai imasi lyderės vaidmens, atsiranda ta šviesa. Mes esame realaus pasaulio kūrėjos. Anksčiau tai reiškia gerovės būseną, tai nereiškia pinigų gerovė tai yra gera būsena būtent mums to reikia, kad gerai, būtų gera būsena, gerai jaustumėmės. Ir aš esu atlikusi studijų dėl to, kaip struktūrinės korekcijos taupimo programos dar didesnę naštą sukrauna moteriams ant pečių ir paskui jos dirba ir penkis, ir šešis darbus tam, kad jų šeimos ir bendruomenės išgyventų. Tai iš tikrųjų visų pirma, mes turime panaikinti um, galių iš moterų atimimo procesus. Jei to nepadarysime, nieko met negalėsime moteriams suteikti galimybių tomis galiomis savo pasinaudoti. Antras dalykas, mes turime matyti moterų indėlį, matoma jų žinios, jų produktivumas. Pavyzdžiui, mano darbas mm, paskutinius 50 mečius buvo viso to skaičiavimas. Pažiūrėkime, Mm, iš tikrųjų yra fiksinis kūrimas, pavyzdžiui, kuomet mobilizuojami e, ištekliai karui. Jeigu pagaminė tai, ką suvartojo, tai nieko nepagaminė. Bet iš esmės moteris dirbančios laukuose, dažniausiai tai moteris, kas gamina maistą namuose, tai yra moteris. 75 procentai viso maisto, visos pramonės tai yra moteris. Sėklų pramonė ir taip toliau. Aišku, niekas neskaičiuotas moterų ekonomikos, bet štai aš norėčiau, kad Europos parlamentas pakeistų visą situaciją. Uh, kuomet nematomos yra moterų žinios. Kažkodėl tai visuomet mes darome prielaidą, kad moteris nieko neišmano. Per 50 metų aš tikrai daug ko mokiausi ir apmokiau, aš filosofijos mokslo daktaro laipsnį turiu. Kvantinė te, fizikos teorijos rytyje ir aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų moterų žinios, kūrybingumas yra milžiniški. Ir svarbiausia, veikti iš vien. Veikti iš vien tai nereiškia kažkam pamokslauti, kažką globoti. Tai yra gilios vertybės. Veikimas iš vien reiškia, kuomet dirbi vardan bendro gėrio, kuomet um, im, bendrus dalykus pasi, pasimis savo, kad tai yra bendro, iš tikrųjų bendri dalykai, bendros vertybės, tai, ką duoda gamta, priklauso visiems. Ir uh, tai yra tie ekologiniai bendri dalykai. Pavyzdžiui, jeigu grupė teršėjų teršia visą atmosferą, atmosfera yra bendrai visiems priklausantis dalykas. Ar kiti tokie dalykai, bendri dalykai, kaip pavyzdžiui, švietimas, išsilavinimas, negali turėti tokios visuomenės, kur jeigu visi nėra, kad turi būti išsilavinimas, kad ir, ir jeigu ne visiems iškyla didžiulė grėsmė, mes turime pripažinti bendrą. Bendra demokratija yra bendra, o ne privilegijuotojų demokratija. Ir man tai reiškia, kad tai yra žemės demokratija. Aš tai vadinu žemės demokratija. Kaip taip gali būti, kad toliau yra tie patriarchiniai mitai gajus, uh, Yra 300 milijonų rūšių gyvenančių kartu su mumis, kartu. E, kaip taip gali būti, kad kažkas vadovauja? Pavyzdžiui, aš tikrai labai daug dirbau maisto srityje, bakterijų, tarkim, gyvavimas, mokslas dar tik dabar kai ką atranda e, dirbožėmio e, visa įvairovė ir derlingumas. Įsivaizduokite, jeigu gyva planeta nužudoma į negyva planeta, darykim, darome prielaidą, kad augimas vyksta tik tuo met, kai vyksta moterų išnaudojimas, visuomenės, žemės išnaudojimas. Man atrodo, reikia vėl pripažinti, kad kas yra žmonija, kad mes esame tikri jos nariai. Ir aš manau, kad nereikia kažkokiu tai mm, šiame istorinėme momente moterim kažkokiu tai uh, suteikiamų dalykų, mes turime kalbėti apie tai, kad tiek visa žmonija nustumta jau iki ribos, kad jau nebėra kur toliau eiti. Pažiūrėkime Meksiką, pavyzdžiui, visa ekonomika sugriauta trešdalis. Ekonomikos yra kas narkotikai, moterų grobimas, smurtas toliau auks. Aš žiūriu į savo šalį, smurtas prieš moteris auga, kuomet E, silpnėja ekonomika ir bendra visuomenės erdvė. Mm, moteris turi imtis naujos lyderystės, naujo lyderystės vaidmens, naujos lyderystės, ta prasme, kad tai yra viena žmonija gyvenanti vienoje planetoje. Ir moteris turi tokį potencialą. Uh, Jei turėsime motišką ateitį, mes turėsime ateitį, ateitį šioje planetoje kaip rūšis. Jei ne, mūsų rūšė šioje planetoje nebeliks. Ačiū. Ačiū, ponė daktarė Vandana Šyva. Iš tikrųjų, jūs dar kartą pabrėžėt, kad moterų žinios ir kūrybingumas yra darybės. Tai yra tikra tiesa. Ačiū Jums ir matot, kaip Jūs plojimai sutiko mūsų auditoriją, nes tikrai priėmė iš viso širdies Jūsų žinę siunčiamą mum. Na, o dabar noriu mm, pristatyti e, ir žodį suteikti poniai Alijai El Jazir, Jungtinių tautų moterų regioninio biuro Europai ir Centrinėje Azijai direktoriaus pavaduotojai Jungtinių tautų moteris apskritai yra mūsų viena na, iš labiausiai artimiausių partnerių, glaudžiausių partnerių ir ypač šiandienos renginyje. Prašom, ponė, žodis jums. Your Excellency Chair. Gerbiamas e, parlamento pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiami prelegentai, parlamento nariai, nacionalinių parlamento atstovai, ponios ir ponai. Iš tikrųjų, man didžiulė vis džiaugsmas šiandien kartu su jumis švęsti Tarptautinę moters dieną. Junktinių tautų moterų biuras sveikina šitą renginį, kuris sutampa ir su kitais renginiais, kurie vyksta visame pasaulyje kurie vadinasi moterų vaidmuo besikeičiančiam pasaulyje 50-50 iki 2030 metų. Mes džiaugiamės parlamento pastangomis kad parlamentas pakvietė į šitą labai svarbų renginį dėl moterų vaidmens ekonomikoje. Kiekvienais metais mes prisimename, kokie tų pasiekimų pasiekėme nuo 1909 metų, kai pirmoji demonstracija įvyko New York'e ir kai 1911 metais beveik 11 milijonų žmonių Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje šventė pirmą kartą Tarptautinę moters dieną tą progą mes galime švesti, tačiau kartu galime prisiminti savo reikalavimus, tokius kaip užtikrinti teisę balsuoti, būti išrinktiems, dirbti ir gauti pajamas užtikrinančias gyvenimą ir taip pat gyventi oriai. Kadangi ištisos kartos įdėjo daug pastangų, be kita ko ir vyrai pritarė lyčių lygybės idėjai, Jau šimtą metų mes keliame reikalavimus ir džiaugiamės savo pasiekimais. Ir kartu mes turime suprasti, kad reikia tęsti tą savo pastangas ir mes turime suprasti, kokie iššūkiai mums išlieka, siekiant užtikrinti lygybę ir siekti teisingumo. E, neligybė labiausiai atsispindi ekonominėme gyvenime. Moteris iš esmės atlieka 52 procentus bendros darbo apimties pasaulyje, tačiau moteris dirba ilgiau negu moteris, bet tai nesispindi jų atlyginime ir jų turte. Taigi yra didžiulė neligybė tarp lyčių, ypač turint omenyje socialinės išmokas į socialinę apsaugą. Todėl nenuostabu, kad šiais metais Tarptautinės moters dienos proga yra formuluojama tema moteris besikeičiančiame pasaulyje ir planeta 50-50 iki 2100 metų. Bet to ta pačia tema vyks ir New York'e jungtinėse tautose atitinkama sesija. 2015 metais jungtinių tautų valstybės narė nes susitarė dėl vystimosi, tvaraus vystimosi tikslų, kurių reikia pasiekti iki 30 metų. Todėl mes turime pagalvoti, ką turime nuveikti, kad moteriams būtų užtikrinta lygybė ekonominė, socialinė ir politinė gyvenime. Mes taip pat turime vadovautis jungtinių tautų ataskaita, kurioje kalbama apie moterų padėtį Ir tai atsispindi jungtinių tautų sekretoriato ataskaitoje, nieko nepalikime nuo šalyje. E, šita komisija buvo įsteigta generalinėme sekretoriate, siekiant imtis lyderystės ir pasiūlyti konkrečius veiksmus užpildant tą ekonominę e, e, spragą. 2016 metais kovo mėnesį įvyko komisijos posėdis, o po to ir vyko techninės konsultacijos Bruselėje gruodžio mėnesį kartu su Europos komisija. Komisijos pirmojoje ataskaitoje pateikimos rekomendacijos dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis valstybėms narėms, privatus sektorius, jungtinių tautų sistema ir kitos interesuotos šalis, kad būtų galima pasiekti tvaraus vystimosi tikslų. Konkrečiai kalbant, aukščio lygio e, komisija identifikavo svarbiausius šešis faktorius. Pirma, labai svarbu kovoti su netinkamomis normomis ir vaidmenų modeliais. Reikia užtikrinti, kad nebūtų priimami diskriminuojantis įstatymai. Taip pat reikėtų įvertinti, kaip yra atlyginamas ir paskirstimas už darbą. Pajamos. Labai svarbu stiprinti skaitmeninę, finansinę ir turto apskaitą. Labai svarbu įtraukti moteris į įmonių vadovavimą. Dėl moterų statuso vyksiančiame kitame E, komisijos susitikime bus pristatyta ataskaita, kuri remsis įvairiausiamis konsultacijomis. Ir jų metu buvo konstatuota, kad labai svarbu gyvendinti fiskalinę politiką atsižvelgiant į lyčių lygybės principų. Moterys ir toliau turi imti svarbaus vaidmens keičiant mūsų fiskalinę politiką kurioje turi atsispindėti moterų įgalinimai. Visa tai reiškia, kad jau iš esmės susitarta dėl to, ką reikia padaryti ateityje. Tačiau jūs puikiai žinote, kad tvaraus vystimosi tikslai yra taikomi visoms pasaulio valstybėms. Ir aš manau, kad mes visi sutinkame su tuo, kad reikia dar labiau įtraukti moteris į ekonominę veiklą, be kitako ir ES valstybėse. Jeigu mes susitarėme dėl to, ką reikia nuveikti, ir kas turi tai padaryti. Dabar mes turime pagalvoti apie tai, kaip tą padaryti. Darbo grupėse šią, šią popietę vyks diskusijos apie tai, kaip e, įgyvendinti tvaraus vystimosi tikslus. Kalbėsime tai, kaip labai svarbios partnerystės ir kaip svarbu paskatinti pokyčius. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad galiu atstovauti Junktinių tautų moterų komisijai E, Europos ir Centrinės Azijos regione. Ir pakalbėsiu apie tai, kad labai svarbu įtraukti moteris į ekonominę veiklą, turint omenyje, kad e, nedarbas, ypač moterų tarpe, yra didžiulis. Junktinių tautų moterų skyriaus e, įgaliojimai yra universalūs. Mes dirbame su įvairiais partneriais visame pasaulyje Kartais mes padedame konsultacijomis politikos lygmenių, ekonomikos lygmenių ir taip pat mes dirbame programinių lygmenių su įvairiomis valstybėse. Mes esame valstybių, vyriausybių, regionių institucijų partneriai. Aš norėčiau taip pat pakalbėti apie tvaraus vystimosi tikslų 5.1 tikslą, kuriame kalbame tai, kad reikia kovoti, įveikti diskriminaciją, moterį diskriminaciją ir merginų diskriminaciją visose srityse. Jungtinių tautų moterų E, e, organizacija stengiasi, kad moteris įgytų kuo didesnį vaidmenį ekonominė gyvenime. Mes neseniai parengėme kelio gairias, siekiant iki 2030 metų užtikrinti esminę lyčių lygybę. Mes tiesiog norėtume, kad būtų atsakyti, atsakyta diskriminuojančių teisės aktų ir kad būtų įgyvendinamos teisės reformos, kuriomis būtų skatinama lygybė tarp vyrų ir moterų moterų moterų. Šiandien 150 valstybių yra prieimusios moteris diskriminuojančius teisės aktus, turiu omenyje šeimos teisės įstatymą, baudžiamąjį kodeksą, taip pat kitus nacionalinius įstatymus. Iki 2030 metų ne vienoje valstybėje neturėtų būti tokių diskriminuojančių moteris įstatymų. Mes taip pat e, remiame veiklą, kuri padeda moteris įtraukti į ekonominę veiklą lygiomis teisėmis kaip ir vyrai ypač tų, tas moteris, kurios yra ekonomiškai pažeidžiamos ir gyvena skurde arba prie skurdo ribos. Labai svarbu įtraukti į vertės kūrimo grandinę moteris, užtikrinti joms prieigą prie kreditų, dalyvauti viešuose pirkimuose, taip pat kurti žaliasias technologijas. Kitas svarbus veiklos aspektas yra uh, Pybos ekonomika. Labai svarbu turėti omenyje tai, kad moteris namuose atlieka daug neapmokamo darbo. Todėl reikėtų kurti atitinkamas socialinės apsaugos sistemas ir įvertinti tą atsakomybę, kuri tenka moteriai dirbant namuose. Mūsų institucija rengia pasiūlymą dėl moterų E, ekonominės veiklos ir darbo namuose suderinimo. Labai svarbu, kad būtų um, užtikrinama lygybė tarp vyrų ir moterų ir kad moteris imdamosi veiklos šeimoje arba ūkėje nebūtų kaip nors nubaudžiamos. Labai svarbu pakeisti ir mūsų darbo kultūrą. E, būsimoje moterų statuso komisijoje e, ataskaitoje ir numatyta, kad e, nemokamas moterų darbas namuose, namų ūkė yra didžiausia kliūtis siekiant užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Todėl mes turime ieškoti naujų kelių, žvelgdami į ateitį. Me, laukiu įdomių pasisakymų šios dienos renginių metu. Mūsų vykdomoji direktorė yra pasakiusi. Šita tema yra sudėtinga, bet kartu ir paprasta. Tačiau reikia padaryti didelių pokyčių kad vyrams ir moteriams būtų numatytos vienodas teisės aukti. Jeigu mes norime padidinti žmonių skaičių, kurie dirba e, padoras pajamas garantuojantį darbą, tai mes turime pirmiausia galvoti apie tvaraus vystimosi tikslus iki 10 metų ir užtikrinti lyčių lygybę. Moteris gali vaidinti, suvaidinti didelį vaidmenį šioms pokyčiams įgyvendinti ir mes galime įgyvendinti savo darbo tvarkę, jeigu nieko nepaliksime nuo šalyje. Ačiū. Dėkuoju poniai Alijai Eliezir. Aš iš tikrųjų už tai, kad dar kartą pabrėžė, kiek daug mes turime padaryti kartu dirbdami, kad moterų ekonominė galia iš tikrųjų būtų reali. Ir dar kartą Europos parlamento FAM komiteto vardu dėkoju už mūsų nuolatinį ir pastovų bendradarbiavimą lyčių lygybės srityje. Na, o dabar dar kartą e, dėkodama visiems šiandien kalbėjusiems ir kalbėjusiems, tikrai gal, e, galvoju, jog visi pasisakymai buvo įspūdingi, naudingi ir tikiuosi, kad e, duoda gerą pagrindą mūsų šiandienos tolimesnėms diskusijoms. E, dabar noriu, kad paklausytumėm, toli, paklausytumėm tolimesniam darbui, dabar mes pasiskirstome į penkis praktinius seminarus, kurie yra suskirstyti į du blokus. Nacionalinių parlamentų nariai yra užsiregistravę į vieną iš penkių praktinių seminarų. Europos parlamento nariai gali dabar laisvai pasirinkti, kuriame praktinėme seminare jie nori dalyvauti. Visiems linkiu produktyvaus, produktyvaus darbo ir noriu informuoti, jog po praktinių seminarų jūs būsite palydėti į Europos parlamento narių restoraną vakaro programai. Rytoj susitiksime 9 val. ryte ir tęsime darbą. Praktinis seminaras numeris 2, kurio pavadinimas globali perspektyva išsilaisvinimas iš smurto ir moterų gale, vyks šioje salėje po trumpos pertraukėlės ir dabar aš perduosiu pirmininkavimą šio praktinio seminaro pirmininkiai Anai Marijai Gorazai Bild. E, noriu informuoti, kad kiti praktiniai seminarai vyks kitose salėse, kurios yra iš tikrųjų parlamento pastate ir jūs nerasite jų, todėl jums padės jas rasti mūsų darbuotojai, kurie jūsų laukia prie salės durų kad palidėtų jūs. Gero darbo ir dabar labai prašau, mes turime nedaug laiko visus eiti pasisakyti, kuriam, semin kuriam seminare dirbam ir jūs busit palidėti. Ačiū labai už mūsų bendrą darbą. Ačiū. <laughs>